Dámy a pánové, vítám, vám na, vítám vás na dnešním zasedání Evropos. Labas rytas, ponios ir ponai. Noriu pasveikinti jūs susirinkusius į šiandienos Europos parlamento posėdį. Tuo posėdį ir pradedame. Pirmasis darbo tvarkės punktas - bendros diskusijos skirtos smulkaus verslo galimybėms naudotis struktūriniais fondais ir mažų ir vidutinių įmonių apibrieščiai. Išklausysime tarybos ir komisijos pareiškimus, pareiškimų dėl e, mūsų smulkaus verslo galimybių naudoti struktūriniais fondais be, bei dėl mažos ir, mažų ir vidutinių įmonių apibriešties vertinimo. Tarybos vardu šiandien posėtė kalbės ponas Wamen. Pone pirmininkė, pone komisijos nariai, gerbiami nariai, Noriu pasidžiaugti tuo, kad parlamentas savo dėmesį skiria mažoms ir vidutinėms įmonėms. Atsižvelgiant į dabartinę sudėtingą ekonominę padėtį, tampa ypač svarbu, kad smulkus verslas, kuris yra pagrindinis mūsų e, indėlis, kuris neša pagrindinį dėlį į mūsų ekonomiką, galėtų aukti ir klestėti. Jūs nusprendėte šiuose diskusijose aptarti du konkrečius klausimus. Tai yra aptarti, kokios yra smulkaus verslo galimybės naudoti struktūriniais fondais bei pasvarstyti mažų ir vidutinių įmonių apibriešti. Šie žodiniai klausimai neseniai buvo e, svarstyti komisijoje. Ir iš tikrųjų e, reiktų komisijai užduoti šios klausimus ir nebejoju, kad komisijos atstovas atsakys į konkretesnius susijusius klausimus, kurie yra aktualūs ir parlamentui, ir tarybai tarybos pirmininkės vardu norėčiau pasidalinti su jumis e, kai kuriais mūsų nuomonė aktualiais aspektais. Visų pirma, smulkus ir vidutinis verslas yra mūsų ekonomikos stuburas. Jie e, yra gerovės kūrimo variklis, mūsų gebėjimų prisitaikyti lankščiai prie pokyčių galimybė, bei taip pat užimtumo šaltinis. Būtent todėl smulkus verslas yra Europos 2020 strategijos pagrindinė tema kuomet ES yra daugiau nei 25 milijonai bedarbių. Smulkus verslas turėtų kurti darbo vietas, e, ypač jaunimui. Smulkus verslas e, naudojasi vertinga struktūrinių fondų parama. Ir per laikotarpį nuo 2007 iki 2014 smulkus verslas e, turėtų panaudoti beveik 70 milijardų eurų iš šių fondų. Ši finansinė parama leidžia užtikrinti smulkaus verslo konkurencingumą. E, kreditų rinkos krizės metu e, E, galimybė smulkiam verslui užsitikrinti tinkamą finansavimą tapo dar aktualesnė. Būtent todėl yra daugybė projektų e, užtikrinančių paskolas smulkiam verslui, jų galiojimas pratestas, bei taip pat pradėtos kelios iniciatyvos, kurių tikslas užtikrinti e, paskolų finansavimo, atsiprašau, palūkanų normos finansavimo galimybės smulkiam verslui, bei e, numatomos palūkanų. Nu, E, normo finansavimo subsidijos. Finansinės priemonės užtikrina augimą. E, taip pat reikia priminti rizikos kapitalą, kuris yra svarbus. Be to, reikėtų pabrėžti, kad smulkus verslas naudojasi galimybėmis uh, E, kurias teikia Europos investicijų bankas, siūlantis paskolas už patrauklias palūkanas. Tai yra vertingi finansavimo mechanizmai, mechanizmai kurie siūlo lankstų alternatyvų požiūrį į paskolas arba subsidijas, kurias e, siūlo ir komerciniai bankai. Ir E, daugybę tokių, e, daugiau, daugybę susijusių priemonių siūlo komisija ir EIB. Tai yra Jeremy, Jessica ir Jasmine iniciatyvos, kurių tikslas e, pasiūlyti finansavimą smulkiam verslui, siūlant kapitalą, paskolas ir garantijas kalbant apie smulkaus verslo apibriešti. Žinau, kad komisija šiuo metu e, rengia apžvalgą, siekdama įvertinti valstybių narių nuomonę apie dabar galiojančią apibriešti ir spręs, ar, reikia, ar būtų vertinga e, tą apibriešti keisti. Taryboje šio klausimo dar nesvarstėme, mes laukiame komisijos apžvalgos rezultatų. Atsižvelginti visą tai svarbu pažymėti, kad dabartinė apibrieštis apima 95 procentus visų e, įmonių Europoje. Pagal ją tos įmonės yra smulkus ir vidutinis verslas. Todėl e, bu, reikia šį klausimą išsamei apsvarstyti. Mes tikėsimės galimybės apsvarstyti šį klausimą ir parlamente. E, ponė pirmininkė, komisijos nariai, gerbiami nariai. Jūsų dėmesys šį rytą skirtas e, m, smulkiam verslui prieinamam finansavimui ir tai ir būtent tai ir turime svarstyti, atžvelginti dabartinę ekonominę padėtį. Aš norėčiau, užbaigdamas pabrėžti, kad e, nors gal, galimybės gauti finansavimą yra ypač svarbios, žinoma svarbu ir galimybės smulkiam verslui užtikrinti palankę verslo aplinką. Smulkaus verslo aktas, patvirtintas 2008-aisiais, buvo svarbus užtikrinant padedant smulkiam verslui sukur, reika, sukurti reikalingą politinį pagrindą. Daugelis valstybių narių ėmėsi kurti vieno langelio principų e, pagristas e, e, smulkiam verslui skirtas agentūras. Tačiau turime išlikti budrus ir toliau stebėti, kokia aplinka yra palanki smulkaus verslo plėtotai. Ačiū, ponė pirmininkė. Vám za vaše vystoupení a nyní promluví za komisi pan komisař Hahn. Ačiū. Ačiū, pana pirmininkė. Gerbiamas ministrė, mažas ir vidutinės įmonės yra Europos ekonomikos variklis. Maždaug 23 tūkstančiai tūkstančių mažų ir vidutinių įmonių yra ES. Tai yra 98 procentai visų ES įmonių. ES ekonomika priklauso nuo mažų ir vidutinių įmonių gyvavimo. Krizė palėtė ir mažas ir vidutinės įmonės, tai yra MVI, kurios susiduria su e, dideliais sunkumais, negaudamos kreditų ir kapitalo. Valstybės pačios yra atsakingos, kad mažos ir vidutinės įmonės netaptų krizės įkaitėmis ir pasinaudotų visų įmanomų investicijų paketų. E, komisija praėjusiais e, metais nekartą ėmėsi įvairių priemonių, e, stengdamasi pagerinti MVI prieigą prie kapitalo. 2010-2011 metais yra numatytos įvairios finansavimo programos, kaip pavyzdžiui kreditų garantijos apimančias daugiau nei 8,9 milijardų eurų. 300 įvairiausių finansinių priemonių e, yra finansuojamos e, įvairiose valstybėse narėse daugiau kaip 90 e, tūkstančių naujų darbo vietų buvo įkurta šiame kontekste. Noriu paprašyti jūsų paramos ir padėkoti jums už jūsų greitą reakciją, e, modernizuojant e, atitinkamus teisės aktus. Buvo atverta galimybė pasinaudoti naujų kapitalų iš įsteigtų fondų ir tai buvo itin svarbu kai kuriuose valstybėse narėse. Komisija šiais metais sausio mėnesį kartu su valstybėmis narėmis ėmėsi naujos iniciatyvos E, pritaikydama programas taip, kad būtų galima pasinaudoti esamais e, fondais e, ir iš jų sukurti naujas darbo vietas. Siekiant pažaboti jaunimo nedarbą. Siekiama perskirstyti turimus finansų resursus taip, kad iš to daugiau naudos gautų mažos ir vidutinės įmonės, todėl kad būtent šios įmonės kuria tvarias darbo vietas. Noriu priminti Jums, kad e, daugiau nei 20 milijonų darbo neturinčių žmonių e, dirba 23 milijonuose mažų ir vidutinių įmonių. Mes bandome išspręsti šią problemą ir remiantis šią iniciatyvą bus perskirstyti 5-8 milijardai eurų. Per ateinantį finansavimo e, periodą komisija 80 procentų EFRE lėšų skirs šioms programoms 50 procentų visos paramos e, bus skirta atokiausiams regionams. Šie pinigai bus investuojami į atsinaujinančius energijos šaltinius. Ir nepamirškite, kad 50 procentų investuojamų į atokiausius regionus yra didelis skaičius. Tai yra geras signalas e, siekiant didinti mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumą. Mes turime kartu dirbti e, stengdamiesi supaprastinti administracinės procedūras, kad MVI galėtų lengviau gauti kapitalo. Aš pateiksiu atitinkamus pasiūlymus susijusius su šia tema. Tuo pačiu noriu priminti, e, kad Daugelis administracinių iššūkių gali būti išspręsti nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu. Prisiminkite smulkiojo verslo aktą. Eksante procedūros yra dabar daromas, nes Taip buvo pasiūlyta komisijos. Reikia, kad visi sutelktume pajėgas ES lygmenių siekdami MVI klėstėjimo. Noriu grįžti dar prie vienos minties, tai yra MVI apibrieštis. Nekarta buvo diskutuota šią temą ir jūs tikriausiai žinote, kad Europos komisija šią apibriešti nuolat tikrina E, atlieka nepriklausomus vertinimus. Dabar yra e, daromas vertinimas, pagal kurį skaičiuojama, kiek e, darbuotojų dirba MVI. 2012 m. rudenį tikimės sulaukti šio tyrimo rezultato. Dabar dar negaliu pasakyti, ar šis tyrimas privers keisti egzistuojančią MVI apibrėžtį. Ponios ir ponai, MVI yra ES ekonomikos e, stuburas. Pastaruoju metu yra daug diskutuojama apie šias įmonės. Kas nori augimo e, postumio, tas turi pradėti nuo MVI, stiprindamas e, MVI konkurencingumą, o komisija yra pasirengusi dalyvauti šiame procese. Ačiū. Děkuji vám, pane komisaři, za váš projev a nyní dám. Ačiū komisijos narių. Ir dabar norėčiau suteikti žodį kalbėtojams, kurie pasisakys politinių frakcijų vardu. Visų pirma, Europos liaudės partijos vardu kalbės ponas Bensenas. E Ačiū, pane pirmininkė. ES programos turi būti labiau orientuotos į vartotojus. Dažnai yra taip, kad šios programos yra sukūriamos e, valdininkams, o ne tiems, kas e, dirba ekonomikoje. Mes visi žinome, kad MVI sukuria daug darbo vietų, todėl e, turime supaprastinti paraiškų teikimo procedūras ir sumažinti biurokratinę naštą. Mes e, tikime, kad įmanoma sukurti e, sinergijas, kad mažos ir vidutinės įmonės gautų pakankamą finansavimą sugebėdamos susidoroti su naujais iššūkiais. Taip pat galima didinti energijos naudojimo efektyvumą. Mes manome, kad galima panaudoti finansavimą iš struktūrinių fondų ir tokiu būdu sukurti daug naujų darbo vietų. Reikėtų skatinti amatininkus, verslininkus, taip pat išspręsti ir klimato kaitos problemas tuo pačiu metu, didinant MVI konkurencingumą. Aš manau, kad reikėtų persvarstyti ir MVI apibriežti. Turėtume labai atsargiai keisti šią apibriežtį. Šiandien 85 procentai visų įmonių patenka į šią apibriežtį, todėl didelių pakeitimų čia nereikia. Krelova, prosim. Ačiū dabar socialistų ir demokratų vardu, Konstantin Ačiū, ponia pirmininkė, ponios kolegės. Labai dažnai yra sakoma, kad MVI yra ES ekonomikos variklis. Taip, jos, to, jos ir yra tai. Ir mes daug e, dirbame šioje srityje. Mes iš ties e, ES turime mažas įmonės, kurios yra konkurencingos ir lankščios. Jos puikiai prisitaiko prie naujų verslo sąlygų. Ir tai yra ES MVI ypatybė. Mes remiame e, šias įmonės. Ir Tai nėra parama numatyta ateityje, mes dabar jau jas remiame, e, supaprastiname prieigą prie struktūrinių fondų. Tačiau aš manau, kad yra potencialo dar visas procedūras supaprastinti. Jei ateityje įmonė gaus e, kreditą, e, kurio palūkanų normos bus mažesnės, ši įmonė dar geriau veiks. Manau, kad galime dar kai ką nuveikti ir šioje srityje. Manau, kad MVI e, pasitelkus inteligentišką požiūrį galėtų labiau susijęti savo ekonominį augimą, kuriant naujas darbo vietas jaunimui. Komisijos narys ankstesniuose debatuose kalbėjo apie tai, kad jei e, kiekviena MVI sukurtų naują darbą jaunam žmogui, tai jaunuomenės nedarbas ES neegzistuotų. Jis yra teisus. Jei um, susijėtume struktūrinių formų, fondų paramą e, su E, tam tikromis sąlygomis, pavyzdžiui, kad parama gaus tik tos įmonės, kurios sukurs vietas, darbo vietas jaunuomeniai, tai mano supratimu šis požiūris primt, primintų senus socialistinius laikus, tačiau vis dėlto reikėtų persvarstyti dabar teikiamą paramą ir gal iš ties būsimų finansavimo periodų mums pasiseks įgyvendinti kai kurias naujas idėjas. Aš e, manau, kad įmonės neturėtų um, turėti tik šios arba naudotis šios paramos pašaliniu poveikiu. Manau, kad reikėtų tikslingai investuoti į MVI. Būtų protinga, kad regionai nebūtų nevienodai vertinami ir išskaidomi. E, todėl kad toks skaidimas sukuria didesnę biurokratiją ir aš tikiuosi, kad komisija nebeskaidys regionų pasirinkdama konstruktyvų požiūrį. Labai ačiū, ponė. Dabar liberaldemokratijos grupės vardu, ponas Kreutzmann. Vienas didžiausių MVI problemų yra finansavimas arba prieiga prie struktūrinių fondų. E, komisija jau kalbėjo apie įvairias programas. Buvo atliktas tyrimas, kaip efektyviai yra panaudojamos struktūrinių fondų lėšos. Šis tyrimas atskleidė ir šių fondų lėšų įsisavinimo spragas. Pagalvokime ir apie mikro įmonės arba individualią veiklą užsimančius asmenis jiems yra taikomi e, tie patys audito procesai. Norėčiau paprašyti komisijos, turėtume supaprastinti e, prieigą prie e, struktūrinių fondų. Reikėtų supaprastinti Jeremy programos naudojimą. reikėtų nereikalauti 50 tūkstančių eurų e, kaip savo indėlio dalyvauti šiuose programuose. Taip pat reikėtų sumažinti kofinansavimo procentą. Reikėtų daugiau remti iniciatyvas susijusias su savipagalba įmonėms. E, taip pat Turime sustiprinti MVI nuosavo kapitalo resursus, užtikrindami, kad šios įmonės gautų pinigus iš bankų. Labai svarbu, kad trečiasis bazelio reglamentas būtų taip įgyvendinamas, kad mažos ir vidutinės įmonės gautų e, paprastą, sklandžią prieigą naudoti struktūriniais fondais ir kreditais. Ačiū. Za vaše vystoupení a nyní za skupinu zelených Labai ačiū. Dabar žaliųjų e, frakcijos vardu, ponė Miranda. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nary. Mažųjų ir vidutinių įmonių vaidmuo yra esminis daugelio šalių ekonomikoms. Daugelis tokių šalių kenčia nuo ekonomikos ir finansų krizės pasiekmių. Iš tikrųjų, mažos ir vidutinės įmonės aktyviai dalyvauja ekonomikoje, kuria darbo vietas ir tai yra ypač svarbu pažeidžiamoms žmonių grupėms, tokioms kaip moterys, imigrantai ir jaunimas visose Europos miestuose. Šiuo metu yra daug valstybių narių, kuriuose jaunimo nedarbas sudaro nuo 40 iki 50 procentų. Tai yra labai aukštas nedarbo lygis ir tai reiškia, kad politikai esantis valdžioje ir mes visi kaip piliečiai turime spręsti šias svarbias problemas. Ir būtent tai yra sritis, kur MVI gali suvaidinti daug didesnį vaidmenį. Pastarosiais metais Europoje 85 procentai visų sukurtų darbo vietų ES buvo sukurtos mažose ir vidutinėse įmonėse. Daugeliu atveju tai buvo naujai įsteigtos MVI. Ir ta biurokratija, popierinis darbas, su kuriuo jo susiduria, yra didžiulis. Taigi būtina peržiūrėti struktūrinių fondų teisės aktus. Turime supaprastinti visą procesą, turime padaryti, kad jis būtų dinamiškesnis. Įvairių administracijų koordinavimo procesas turi būti palengvintas, mums reikia inovatyvių priemonių, naujų priemonių ir technologijų. MVI turi didžiulį potencialą įvairiausiose srityse, jos gali atverti naujas rinkas ir tokiu būdu MVI gali mums padėti kovoti su krize ir kovoti su jaunimo nedarbu. Labai ačiū. Dabar Europos konservatorių ir reformuotojų vardu ponas Čičesteris. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nary. Aš labai džiaugiuosi dėl to, kad šis punktas yra įtrauktas į mūsų darbo tvarkę ir mes diskutuojame dėl jo, tačiau man netaip smagu dėl pateikiamų atsakymų. Žinote, iš tikrųjų mažam verslui labai sunku pradėti savo veiklą, aukti ir netgi išlikti. Ir netgi jei mes jiems suteiktume visą paramą, kokią tik galime. Rūpešiai kylantis mažajam verslui yra tokie patys daugelį metų. Pirmiausia, jiems reikia galimybės naudotis informaciją, jiems reikia paramos tam, kad jie galėtų žinoti, kur gauti pagalbos. Antra, jiems reikia paramos tam, kad jie galėtų e, gauti galimybės naudotis finansavimu. Ir tai ypač sunku e, tokiems žmonėms, kuriems reikia gauti mažas paskolas. Bankai nemėgsta teikti nedidelių sumų paskolas. Jiems patinka didžiulės paskolas, už kurias jie gali gauti didžiulės e, pajamas. Tai yra iššūkis, su kuriuo mes turime kovoti. Ir ką mes galime padaryti? Būtent mes galime sumažinti biurokratijos naštą. Mažoms įmonėms daug sunkiau atitikti teisės aktų reikalavimus negu kad didžiosioms įmonėms. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad tikiuosi, jog per ilgą laikotarpį komisija atsižvelgs į paskutinį mūsų klausimo punktą, būtent susijusi su neišnaudotomis biudžeto eilutėmis. E, būtent e, tą reikėtų skirti moksliniams tyrimams ir vystimuisi, tam, kad galėtume sukurti darbo vietas ir padėti plėtrai ateityje. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. O dabar Europos laisvės ir demokratijos grupės vardu ponas Slavrakos. Ačiū, ponė pirmininkė. Mažos ir vidutinės įmonės yra Europos ekonomikos kertinis akmuo. Ir tikriausiai pati naudingiausia prieinama priemonė sustiprinti augimą bei darbo vietų kūrimą. Dabartinėje e, ekonominėje Europos situacijoje. Tačiau tai taip pat e, ta ekonomikos sutis, kuri yra jautriausia ekonominiams pokyčiams. Dėl Pavyzdžiui, Graikijoje šios įmonės ypač nukentėjo ir, ir 60 procentų sumažėjo mažų ir vidutinių įmonių. E, Vokietijos e, MVI kita vertus E, Vokietijoje tokių MBI, e, MBI e sudaro 21 procentą ekonomikos. Taigi turime kalbėti apie galimybę toms įmonėms naudotis finansais, tačiau daugybė jų užsidaro ir tai dar labiau e, apsunkina darbo rinkos padėtį. Paskutiniai tyrimai e, Europos centrinio banko paskelbti pasiekti rezultatai atskleidžia, kad smulkiam verslui vis sunkiau yra gauti finansavimą. Todėl norėčiau, kad komisija e, pristatytų priemonės, kurių tikslas užtikrinti geresnį kreditų įsisavinimą tose valstybėse, kurios, kurioms sunku užtikrinti kofinansavimą dėl labai griežtų taupimo priemonių. Taip pat reiktų užtikrinti bendradarbiavimą su struktūriniais fondais, kad panaudojant to, to fondo lėšas būtų uh, užtikrintas uh, pa, pa, papildomas poveikis. Ačiū. Dabar dvi su pusę minutės. Europos uh, jungtinių kairiųjų vardu, ponas Zuber. Brigadas, neapsidint. Pone Zuber, atsiprašau. Ačiū, pirmininkė. Uh, Daug galima pasakyti, kalbant apie būtinybę toliau plėtoti mažas ir vidutinės įmonės. Daug galima būtų kalbėti apie tai, kad MVI yra labai svarbios e, augimui ir darbo vietų įkūrimui. Tačiau, kad ir ką besakytumėte, svarbiausia yra tai, kad taupimo priemonės iš esmės naikina tūkstančius MVI. Tai iš tikrųjų daro joms smaugimo poveikį ir tokioje aplinkoje sunku užtikrinti augimą ir darbo vietų kūrimą. Nesvarbu, kiek gražių žodžių be pasakytumėte, jeigu toliau būtų dėgiamos taupimo priemonės, o ne į augimą orientuota politika. Tai reiškia, kad jūs gražiai kalbate, tačiau iš tikrųjų ignoruojate realybę, neatsižvel, neatsižvelgiate į labai sudėtingus taupimo priemonių e, rezultatus. Prisiminkime neoficialią trojką įvykusią Portugalijoje. 213 tūkstančių MVI užsidarė. Mes kalbame apie mažųjų e, ir vidutinių įmonių e, darbuotojus, kurie tampa valstybės išlaikytinės. Tačiau nėra kito pasirinkimo, jeigu mažinami atlyginimai, pensijos ir MVI siūloma produkcija yra apmokestinama. Taip krinta vart, suvartojimas ir visose valstybėse MVI nukenčia. Komisija ir et ECB priėmė sprendimą dėl tokių priemonių ir būtent jos daro tokį poveikį Portugalijoje, o dabar mums teigiama, kad reikia paremti MVI. Iš tikrųjų, svarbu jas paremti. Tačiau jeigu taip darysime. Jeigu norime tai daryti, reiktų atsisakyti politikos, kuri turi paražudingą poveikį MVI šiuo metu. Jeigu norime jas paremti, reikia valstybės paramos. Neturėtumėme reiktų ištikrinti, kad vidaus rinka nedarytų monopolinio poveikio. Reikia atsižvelgti ir į prekių rinką, energetinę rinką, užtikrinti, kad MVI netaptų monopolių nustatomų kainų aukomis ir, ir dar be to atimtume iš jų galimybę pasinaudoti paskolomis. Reikia šią procedūrą supaprastinti, palengvinti ir sumažinti biurokratijos kiekį bei dar e, popierizmą. Ačiū. Ir dabar išklausysime kalbėtojų. Toliau ponė Sinklė, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, sakoma daug žodžių apie smulkų verslą šiandien, apie tai, kad tai yra mūsų ekonomikos ir visuomenės stubra ir taip toliau. Tačiau kaip yra iš tikrųjų? Uh, Prisiminkime, kad e, kažkada anglai buvo pavadinti parduotuvių savininkų tauta. Tačiau Junktinėje karalystėje smulkus verslas užtikrina daugybę darbo vietų. Ir West Midlands apygardoje uh, E, mano apygardoje į mane kreipiasi būtent tokių parduotuvių savininkai ir sako, kad juos maugia ES mastu priimami sprendimai. Jie nepakanka finansavimo galimybių. Ir, o jungtinė karalystė yra viena. Antra pagal dydį įnašo mokėtoje į ES biudžetą, tačiau ji negauna pakankamai mainais, pavyzdžiui, finansavimo mokslinių tyrimų ir mokymų srityje. Taip pat noriu pasakyti, kad 2005-aisiais, pavyzdžiui, kuomet Prancūzijoje užsidarė kai kurios stambesnės įmonės, buvo užtikrinta mm, persikvalifikavimo galimybė iš panaudojant ES lėšas, o Junktiniai karalystiai tai neužtikrinama. Junk jungtiniai karalystiai tai tokios galimybės neprieinamas. Tai gėda, kaip jau sakiau, mes antra pagal dydį įnašo mokėtoje į ES biudžetą turėtume sumokė, sumažinti šio indėlio dydį. Ačiū už jūsų pasisakymą. O dabar pereikime prie kitų kalbėtojų ir pradėsime nuo pono Rybiko. Ačiū, pane pirmininkė. Pirmiausia, noriu pateikti klausimą komisijos nariui Hanui. Tyrimų infrastruktūroje yra numatyta e, skirti finansavimą mažoms ir vidutinėms įmonėms. E, ar yra numatytas toks finansavimas? Kitas klausimas skirtas ponui Vamenui. Ponas Olion kalbėjo apie tai, kad reikalinga augimo strategija. Kaip e, ši mintis keis 2013 metų biudžetą? Ar jūs įsivaizduojate, kad e, įmanoma e, numatyti konkrečią augimo programą? Taip pat, ką manote apie mokslinių tyrimų 2020 metų programą? E, kokias konkrečias programas įtrauksite į šią e, mokslinių tyrimų pagrindų programą ir kokias sąlygas numatysite? Kaip ketinate suteikti galimybę MVI ne tik ES, bet ir už jos ribų rinkti, kaupti tiksliau patirtį? E, gal galėtumėte, e, pavyzdžiui, numatyti galimybę pagal Erasmus programą kaupti šią patirtį. Ar nemanote, e, kad eksportuojančias MVI taip pat reikėtų remti iš struktūrinių fondų? Ačiū. O dabar trys minutės poniai Tojai. Ačiū, pirmininkė. E, plėtra nėra ypatinga prabanga ir reikia užtikrinti ir ekonomikos augimą. Mano frakcija Didžiuojasi tuo, kad mes reikalavome, jog keistusi ES politika, juo labiau, kad MVI yra ekonomikos struktūros stuburas. Mes turime teikti skubę pagalbą, numatydami tinkamą finansavimą, skatindami jaunuomenės indėlį, keldami verslumą. Turime kalbėti ne tik apie apie mažų ir vidutinių įmonių kaip darbdavio vaidmenį. E, jos suteikia žmonėms e, galimybę kurti e, tvaresnę visuomenę, kaip ponia Kril kalbėjo. Reikalingas ilgojo laiko tarpio planavimas. svarbus ir techninių institutų vaidmuo. Mokslas skatina kūrybingumą. Ir aš kreipdamasi tiek į komisiją, tiek į tarybą noriu pabrėžti, nes šios dvi institucijos beje priima svarbius e, sprendimus. Taigi labai svarbu yra koordinuoti savo veiksmus, e, finansavimą. Reikia taip naudoti struktūriniais fondais, kad jų teikiama pagalba būtų naudinga visiems ir papildytų e, skirtingus fondus. Dėmesys teminiai pagalbai yra labai svarbus, tačiau regioninė autonomija taip pat yra labai svarbi. Regioninė valdžia turi turėti galimybę pati e, planuoti, kaip bus teikiama parama, kokie prioritetai bus numatyti. Taigi ta teritorija, konkreti vieta yra labai svarbi, todėl kad konkrečioje vietoje gimsta verslas, gimsta um, noras dalyvauti, kuriant naujas socialinės struktūras. Tai yra labai svarbus ištekliai, kuriuos paskirstant gali bendradarbiauti tiek vietos valdžia, tiek e, verslininkai. Dėl MVI apibriešties. Nemanau, kad e, čia svarbu išklausyti tik valstybių narių e, balsą. Turime kalbėti apie MVI kokybę. Turime kalbėti apie MVI žvelgiančias į pasaulį. Reikia dar kartą persvarstyti MVI sąrangą ir jų prigimtį. Tai pani Manesku. Labai ačiū dabar pusantros minutės, ponė Manesku. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nary. MVI galimybės naudotis e, finansavimu yra būtinos tam, kad užtikrintume augimą ir plėtrą. Tai išlieka pagrindiniu Europos e, iššūkiu. Mažos ir vidutinės įmonės e, labai smarkiai kenčia nuo dabartinės ekonomikos krizės. Ir struktūriniai fondai suteikia pagrindinę galimybę MVI išgyventi. ES ir nacionalinių vyriausybių vaidmuo išlieka esminis, teikiant galimybę MVI naudotis finansavimu ir vykdyti besidėsiančius projektus. Reglamentuojančioji bazė leidžianti MVI naudotis finansavimu yra labai sudėtinga ir varžanti. Dėl to galimi naudos gavėjai yra nepadrasindami, bet praranda viltį. Mes, jeigu norime, kad privatusis sektorius galėtų pasinaudoti struktūriniais fondais, mes turime įdėkti konkrečias priemonės, turime įdėkti atitinkamas taisyklės, turime supaprastinti biurokratinę naštą tam, kad projektai galėtų būti vykdomi ir kad mūsų verslininkai galėtų plėtoti savo gebėjimus. Ačiū, taip pat dėkoju, kad laikėtės jums skirto kalbėjimo laiko, dabar vienai minutį ponas būti koferis. Kalbėtas kalba be mikrofono. Yeah, okay. yeah, die Kollegen, die Šių debatų autoriai kaip devintų klausimų iškėlė tokį klausimą, ar nebūtų protinga persvarstyti um, e, galimybę naudoti struktūriniais fondais MVI. Manau, kad šis klausimas yra svarbus. Turime kalbėti apie kontekstą. O kontekstas yra toks. Jei MVI apibriešti papildysime, praskiesime, įtraukdami daugiau dalyvių, tai tuo finansavimo pyragu galėsime pada, padalinti mažesniam įmonių skaičiui. Jei sumažinsime, susiaurinsime MVI apibriežti, tada tą paramą, didesnę paramą gaus e, MVI. Manau, kad e, nereikia reikėtų Horizont 2020 ir kosme programuose e, stengtis e, teikti mažesnį finansavimą įmonėms. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją, jūs kalbėjote per ilgai. E, dabar Vicky Ford. Ačiū. MVI susiduria su daugeliu problemų ir biurokratija yra viena didžiausių mažos įmonės tiesiog nėra įtrauktos į ES teisės aktus, o kuomet jos yra įtraukiamos, joms nustatyti reikalavimai yra labai sudėtingi. Kai kas siūlo didinti ES biudžetą MVI, tačiau ir čia biurokratija gali būti didžiulė. Aš girdžiu daugybę skundų iš MVI, kurios dalyvauja ES projektuose ir turi laukti mėnesius arba metus tam, kad gautų lėšas, o kartais tokios lėšas iš vis neteina. Uh, MVI turi vykdyti savo projektus, tam reikia mokėti atlyginimus darbuotojams ir tam reikia gauti lėšas laiku. Mes turime išspręsti šias problemas, tačiau ES teisės aktai dažnai susilaukia nepageidavimų pasiekmių. Dažnai didžiosios įmonės tiesiog užbėga už akių mažesniausiams. Mes turime išspręsti šias problemas, turime kelti konkrečius klausimus. Komisijos nariai, aš tikrai tikiuosi gauti iš jūsų devynis konkrečius atsakymus. Dėkui. Ačiū. Dabar viena minutė, ponas Timanskis. Europos parlamentas stebi, kaip Europos komisija ketina panaikinti barjerus, su kuriais susiduria MVI. Nepaisant to, kad e, naujų programavimo laikotarpį yra numatyta didelė parama, ypač mano šaliai, tačiau MVI atstovai atkreipia dėmesį, kad susidomėjimas struktūriniais fondais yra daug didesnis nei teikiama pasiūla. Noriu atkreipti dėmesį, kad e, Lenkijos MVI specifika yra tokia, kad šiame sektorėje domijuo, dominuoja mikro įmonės. 96 procentai visų MVI yra būtent mikro įmonės. Dvi, du trečdaliai e, visų, e, viso šios skaičios yra individualia veikla užsimantis asmenys. Taigi reikia sumažinti biurokratinę naštą. E, Dabar, norint gauti paramą iš struktūrinių fondų, yra svarbu užtikrinti, užtikrinti nuosavą indėlį. Tačiau ta nuosavo finansavimo dalis yra labai didelė. Kreipiuosi į komisiją prašydamas parengti naujus pagalbos teikimo principus nuo 2013 metų. Ačiū dabar vienai minutė, ponas Stojanovas. Ačiū pirmininkė. Pastaruosius kelis mėnesius lankiausi įvairiose Bulgarijos regionuose. Susitikau su smulkaus verslo atstovais ir jie visi kartoja tą patį dalyką. Mūsų dusina. Nustokite visą dėmesį skirti didžiosiams įmonėms ir bankams, nes mes labiausiai nukentėjome nuo krizės. Aš pasidomėjau, kaip e, suorganizuota gamyba. Dėja, daugelis tų įmonių naudojasi technologijomis, e, kurios pasenusios jau 20 metų. Aš pasiklausiu, kodėl jūs neprašote ES finansavimo, kodėl net naujinate gamybos metodų. Vėlgi sulaukiau to paties atsakymo. Neverta uh, teikti paraiškų projektams, nes tikrai mažai tikėtina, kad, gal, kad, kad kažkas pavyks. Uh, Mm, tai, tai kitas aktualus veiksnys - korupcija, nes valstybės tarnautojai, dirbantys su tokiais projektais, suinteresuoti stambiais projektais, nes stambus projektai automatiškai reiškia didelius kyšius. Taigi, e, sudėtingiau užtikrinti kažką tai, kad kažkas pasikeistų praktikoje. Ponas Vanis Telrojus. Ačiū pirmininkė. Norėčiau kalbėti šiek tiek pozityviau. Uh, atsiriboti nuo šiandien jau išsakytų skundų. Vienas iš projektų, kurį remia struktūriniai fondai, tai yra pramonės paveldo projektas, yra mm, sukūręs 500 darbo vietų per per keletą metų ir dar daugiau darbo vietų bus sukurta. Tai veikianti priemonė ir ji jos e, pagalba galima sukurti darbo vietų. Turiu keletą klausimų ministrui ir komisijos nariui. Ar galime finansinį pagrindą iki 2010-ųjų panaudoti dabar? Tai yra, kitaip sakant, panaudoti naujus pinigus, naujas lėšas. Ir ar galima surenkti neformalų, neoficialų e, vadovų susitikimą ir iš daugiametės finansavimo programos atlaisvinti pinigų, tai nusiųstų gerą žinę. Ar kitas klausimas, ar valstybės narės negalėtų parengti smulkiam verslui skirto plano, tai būtų paskata, išsiaiškinant, kur iškyla daugiausiai problemų dėl biurokratijos taip pat kaip su e, avansiniu finansavimu. Bankai to nedaro kažkur tai reikės nubriežti skiriamąją ribą. Ir aš norėčiau, kad iš juos klausimus būtų atsakyta. Minutė, pan Karp. Ačiū. Dabar dvi minutės, ponas Kalfin. Mr. Minister, Mr. Commissioner. Pone ministrė, pone komisijos nary, mes visi sakome, kad mažoms ir vidutinėms įmonėms reikia gauti galimybę naudotis finansavimu, joms reikia, kad rinkos veiktų nuosekliau. ES čia šioje srityje daro labai daug, tačiau dar yra tikrai daug erdvės, kur galime daug ką patobulinti. Pirmiausia, galimybė naudotis finansavimu. Mes turime pagerinti galimybę naudotis avansiniais mokėjimais, ypač mikro ir mažoms įmonėms. Joms yra labai sunku gauti bendrą finansavimą. Toliau, kita daugiametė finansinė perspektyva. Pasižiūrėkime dar kartą į ją. Joje yra sumažinti padidinta struktūrinių fondų dalis ir tokiu būdu sumažinta MVI galimybė naudotis finansavimu. Joms būtina gauti finansavimą naujoms technologijoms, tačiau kiekgi MVI gali naudotis e, naujausiamis technologijomis, jeigu mes sumažiname finansavimą mažoms ir vidutinėms įmonėms ateinančioje daugiausiai perspektyvoje. Toliau apie bendrąjį finansavimą. E, komisijos pirmininkas pasiūlė naudoti neišnaudotus na, išnaudotas lėšas iš esamos finansinės perspektyvos, ne tik siekiant kurti naujas darbo vietas, bet taip pat ir na, padėti MVI. Kalbant apie biurokratiją, reikėtų ne tik leisti naudotis geriausią praktiką, bet taip pat reikėtų bausti už blogąją praktiką, kadangi kai kurios MVI neišnaudoja e, lėšų e, nesvarbu dėl kokių priežasčių, ar tai būtų administracinės priežastys, ar kokios nors kitos. Toliau galimybė prieiti prie rinkos. Aš manau, jog tai yra labai svarbu siekiant plėsti skaitmeninę rinką. Čia yra daug ką nuveikti. Mes vykdome skaitmeninę darbo tvarkę ir taip pat kalbant apie abipusį profesinių kvalifikacijų pripažinimą. MVI negali tinkamai šiuo metu naudotis ES rinkomis. Ačiū. Dėkoju. Dabar viena minutė, ponia Hall. Pone pirmininkė, Mano regionas e, Šiaurės rytų Anglijoje naudojasi džeremi projektu, jau daugelį mėnesių ten vykdomi projektai. Dabar reikia žengti dar vieną žingsnį toliau, reikėtų padėti MVI tam, kad jos galėtų geriau gauti lėšas ir panašią paramą, tam, kad jos taptų sanglotos e, e, instrumentų dalimi. MVI negali tinkamai naudotis kreditais. Mano kolega Sharon Bones daro viską, ką gali tam, kad MVI galėtų pasinaudoti na, kapitalo reikalavimų direktyvą. Tačiau joms taip pat dar reikėtų palengvinti galimybę gauti paskolas iš bankų. Labai svarbu, kad MVI galėtų tinkamai pasinaudoti įmonių atskaitos standartais, kadangi tikrai nėra jokios prasmės leisti tokioms MVI gauti teorinį finansavimą, jeigu praktiškai jokios mažos įmonės negali pateikti paraiškų tokiam finansavimui gauti. MVI finansavimas turi būti visiškai prieinamas net ir pačioms mažiausioms MVI. Ačiū. Ačiū. Toliau vienai minutiai ponas Krisogelos. Iš tikrųjų, šiandienos krizė e, smogė visoms MVI. Taip pat dėl jų, dėl MVI nesėkmių išaugo net bedarbių skaičius, nes žmonės dirbę MVI papildė bedarbių gretas. Mažos ir vidutinės įmonės negali gauti paskolų, taip pat sunku gauti finansavimą iš Europos programo. 80 procentų MVI, e, pavyzdžiui, nukentėjo dėl bankų problemų Graikijoje. Nėra lėšų įsigyti e, žaliavų, pagrindinių darbo priemonių. Ir tai susiję su, su menkomis galimybės gauti es finansavimą. E, įmonėms tenka panaudoti visą turimą kapitalą, jos negali atgauti PVM ir jos ne, negauna kompensacijos, jos neužsidirba nieko, panaudoja visas lėšas. Ir MBI galėtų įdarbinti jaunimą, tačiau reikia joms padėti, teikti joms finansavimą. Ir būtent tai gali būti suvokiama kaip e, kova su jaunimo nedarbu. Ačiū. Viena minutė Obermariui. Ačiū, ponia pirmininkė. 90 procentų visų įmonių yra MVI, 80 procentų visų darbo vietų yra sukūriama būtent MVI. MVI yra mūsų ekonomikos stuburas. Tačiau reikia užtikrinti, kad šios įmonės turėtų pakankamą finansavimą. E, naujas tyrimas parodė, kad dabartinės finansinės priemonės nėra pakankamai tikslingos. Yra diferenci... tai yra, trūksta diferencijavimo MVI, nes MVI nėra homogeninė vienoda grupė. Reikia atidžiai ištirti, kokioje fazėje viena ar kita įmonė priklausomai nuo įmonės gyvavimo stadijos skiriasi ir jos poreikiai. Kita problema yra e, dideli administraciniai kaštai. Mm, turime stengtis, e, kad MVI augimas būtų užtikrintas. Ačiū pusantros minutės dabar ponai Lukačijevskai. Mažos ir vidinės įmonės yra modernių ekonomikų pagrindas. Jos privalo susidoroti su finansiniais sunkumais. Tačiau būtent MVI ekonomika turi būti dėkinga už ekonomikos augimą. 85 procentai visų naujų darbo vietų pastaraisiais metais buvo sukurtos būtent MVI sektorioje. 92 procentai visų įmonių ES yra MVI, kuriuose dirba nuo 14 iki keliasdešimties darbuotojų. Jei keisime MVI apibriežtį, MVI turės konkuruoti su tokiamis e, didelėmis įmonėmis, kuriuose dirba daug darbuotojų, e, kur atskiri finansiniai skyriai dirba siekdami įsisavinti ES paramą. Panas komisijos narys kalbėjo apie tai, kad MVI e, yra ES ekonomikos kraujotakos e, garantas. E, kaip žinome, norint, kad kraujotaka vyktų sklandžiai, reikia sumažinti administracinę naštą, supaprastinti paramos teikimo ir gavimo procedūras. Įvairiose forumuose Europos parlamente buvo nekarta kalbėta šią temą. Reikia ne tik suvokti um, lėtesnio augimo priežastis, tačiau ir pašalinti bet kokius barjerus. Ačiū toliau, ponas Darden. Ačiū, ponė pirmininkė. Tampa aišku, kad šioje krizėje MVI tenka svarbiausias vaidmuo kovojant su nedarbu, ypač jaunimo nedarbu. Daugelis kolegų akcentavo struktūrinių fondų lėšų prigą, sakė, kad, jie, kad reikia supaprastinti tų fondų panaudojimą. Taip pat reikia supaprastinti susijusią su procedūra, procedūras. Taip pat noriu pakalbėti apie teisinį pagrindą, kurio kontekste E, reikėtų prisiminti mums kylančius įsipareigojimus. Ir čia aktuali yra MVI apibrieštis. Pagal dabartinę apibriešti e, daugiau nei 67 procentai visų darbuotojų dirba mažose ir vidutinėse įmonėse. Kaip dažnai priimant teisėkuros sprendimus reikia ieškoti pusiausviros. Ir mažoms ir vidutinėms įmonėms reikia pasiūlyti e, našesnio e, darbo galimybę ir nepamiršti e, darbuotojų teisių ir bendrųjų interesų apsaugos. Tačiau nesubalansuoti nesubalansuotas naštos, nesubalansuotas naštos paskirstimas gali sukelti riziką, tai, yra, tai gali kelti riziką darbuotojų sveikatai ir saugai darbe. Taip pat e, Taigi tų dalykų reiktų nepamiršti. E, sveikatos apsauga darbe yra administracijai tenkanti prievoli. Turime kalbėti taip pat ir apie finansavimą toms mažoms vidutinėms įmonėms, kurios e, tinkamai turėtų rūpintis savo, rūpinasi savo darbuotojais. O dar vienas dalykas e, - suteikti visą reikalingą informaciją MVI. Taip pat e, skaidrumas šiuose e, e, santykiuose yra taip pat labai svarbus. Perteklinė našta MVI yra svarbus klausimas, tačiau nepamirškime, kad reiktų vengti diskriminacijos ir darbuotojų atžvilgių. Pulminutė, pan Markus Piper. Ačiū toliau ponas Piper. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Šiandien kalbame apie struktūrinius fondus, tai yra apie ES augimo programą, ypač skurdesniuose regionuose. Nereikia išrasti naujų struktūrinių fondų, to reikalauja ES kairieji turime gebėti pasinaudoti 350 milijardų eurų, kuriuo yra numatyti programuose. Turime pasimokyti iš praktinio fondų įsisavinimo patirties. Daugelis įmonių uh, įsisavinusių struktūrinių fondų lėšas e, pasistumėjo keliais šuoliais į priekį, pavyzdžiui, nanotehnologijos. E, Nanotehnologijų sektorius buvo įsteigta daug įmonių, e, kurios tapo labai konkurencingomis. Konkurencingumo skatinimo programos yra labai svarbios, todėl būtent jas reikėtų skatinti. Tai jau daroma naudojantis priemonę Connecting Europe, tai yra jungiant Europą. Labai svarbu atitinkamą finansavimą skirti konkurencingumo augimui. Tai yra pats veiksmingiausias struktūrinių fondų panaudojimo bruožas. Ačiū. Vieną minutę ponui Švab. Pone pirmininkė, pone komisijos nariai, kolegės ir kolegos. MVI finansavimas yra tema, kurią kalbame jau ne pirmą kartą, tačiau šiandienos diskusijos skiriasi nuo buvusių. Pirmiausia, turėčiau tarti keletą žodžių kolegiai Vicky Ford. Aišku, vargu ar pasistumėsime į priekį ieškodami kaltųjų. Manau, kad aišku galime apkaltinti komisiją, kad MVI finansavimas stringa. Tačiau jei diskusijos susiaurės ir kalbėsime tik apie finansavimą, vargu ar tai bus gerai. Tiek Vokietijoje, tiek kitose valstybėse narėse, man atrodo, kad e, MVI didžiausia problema yra ne finansavimas. Aišku, kartais e, ta problema gali būti finansavimas. Tačiau didžiausia problema yra ta, kad teisės aktai yra per daug sudėtingi, kuriais remiantis yra įsisavinama struktūrinių fondų teikiama parama. Manau, kad reikėtų tiksliau formuluoti teisinius e, niuansus. Pone Vamenai, jūs kalbėjote apie apie MVI apibriežtį. 99,5 procentai visų įmonių patenka į šią apibriežtį. Ir vėlgi tai reiškia, kad mes prarandame finansavimo tikslą. Įdomu, e, ką atskleis na, e, komisijos nario Tajani tyrimas. Jei modrai kartai, Mr. Švab. Dvi mėlynosios kortelės jums, ponė Švabai priimsite Vicky Ford mėlyną kortelę? Ačiū. Na, kadangi jūs kreipėtės į mane, manau, turėčiau paaiškinti. Aš nekaltinu visko, e, viskuo komisijos, nors yra daugybė problemų. Man atrodo, mes turime rasti konkrečias galimybės, konkrečius atsakymus dėl finansavimo. Turime į konkrečius klausimus gauti konkrečius atsakymus. Ar jūs taip pat nesutiktumėte su manimi, kad mikroverslė kuriame dirba nuo 5 iki 10 darbuotojų, palyginus su vidutinėmis įmonėmis, kur dirba 150 įmonių, turėtume taikyti skirtingas sistemas finansavimui. Ačiū. Toliau kita mėlynoji kortelė iš ponios Sančias Šmit. Ne, atsiprašau, tai buvo spontaniškų pasisakymų procedūra. Pone Švab. Pone, pone pirmininkė, e, kolegės Ford klausimas e, sutampa su mano pozicija. Aš kaip ir jūs manau, kad mes turėtume tiksliau segmentuoti MVI apibriešti. Todėl, e, kad Negalima finansuoti, e, kalbėti apie e, specifinį MVI finansavimą, kai į tą finansavimą patenka 99,5 procentai visų įmonių. E, tos labai mažos įmonės, dešrelių pardavėjai ar kitos įmonės turėtų naudotis tokiais teisės aktais, kurie yra daug paprastesni. E, tačiau reikėtų supaprastinti ir didesnėms e, mažoms ir vidutinėms įmonėms galimybę naudotis struktūrinės fondais. Dabar prasidės spontaniškų pasisakymų e, procedūra, tačiau norinčių pasisakyti yra per daug, todėl aš labai griežtai ribosiu pasisakymo laiką. Dabar ponas Kelly. Ačiū, ponė pirmininkė labai svarbus mūsų aptarinėjimas klausimas šiandien, kadangi MVI yra pati svarbiausia grupė, kurianti darbo vietas Europoje ir padedanti mums kovoti su ekonominiu nuosmukiu. Kalbant apie MVI apibriežtį, ponas Švapas sakė, kad apibrėžimas, kuris įtraukia daugumą įmonių Europoje, nėra joks apibrėžimas. Aš sutinku su Vicky Ford, kuris sakė, jog būtina kreipti į mažasias MVI, ypač mikroverslą ir būtina joms sumažinti biurokratiją ir popierizmą. Šios įmonės yra svarbios ne tik ekonomikai, jos taip pat yra svarbios ir socialiniai ir kultūriniai veiklai, kadangi jeigu tokios įmonės žlugs, išmirs ištiesi miesteliai. Turime sumažinti biurokratiją. Ačiū. Dabar ponia Jakonsari. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pagrindinė problema, žinoma, yra nugalėti ekonomikos krizę. Komisijos nary Hanai. Perspektyvos nėra geros, kadangi nereikėtų, kad visos 24 milijonai įmonių įdarbintų vieną darbuotoją. Jeigu jos atleis po vieną darbuotoją, tuomet atsiras 24 milijonai bedarbių. Labai blogai paslaugų įmonėms, jeigu didės PVM, jeigu kils kainos, o žmonės matys, kad jų pensijos ir atlyginimai yra mažomi, dėl to sumažės paklausa. Taigi, kalbant apie paslaugų sektorių, komisarė Hanai, tai yra tikrai labai bloga žinia. Komisija turi mums padėti ir valstybės narės turi bendradarbiauti. Antraip, visa kita bus jau jokios svarbos neturintis dalykas. Ačiū. Ponas Kelam, ačiū. Komisijos nariai, ministrė. Noriu akcentuoti tris dalykus. Reikia užtikrinti geresnės ir paprastesnės uh, galimybės pasinaudoti finansavimu, nes procedūros yra per sudėtingos, supaprastinti finansavimo taisyklės ir supaprastinti paraiškų teikimo procedūrą. Tai svarbiausias dalykas. Antra, mes neskyrėme daug dėmesio nepakankamam informavimui apie finansavimo galimybės, ypač apie pildomo finansavimo galimybės iš Europos socialinio fondo arba iš EIB. Trečia, klausimas komisijai MBI dalyvavimas, jų galimybės prisidėti prie ES makro regioninių strategijų gyvendinimo. Pavyzdžiui, kalbant apie Baltijos jūros strategiją, nesu girdėjęs nei apie vieną patvirtintą projektą, kuriame dalyvautų ir MVI, o jos vaidina ypač svarbu vaidmenį tarp valstybinėme bendradarbiavime. Ir galiausiai, ar komisija yra pasirengusi skatinti valstybės narės uh, teikti nacionalinius planus e, skirtus MVI paremti. Ačiū. Toliau ponė Swinburne. Ačiū, ponė pirmininkė. Velsas yra vienas skurdžiausių ES regionų. Jis labai priklausomas nuo MVI. Nežiūrint to, kad Velsas laukia paramos iš struktūrinių fondų, jo BVP e, dėl to neišaugo. Todėl mums reikia teikti parašką, paraiškas struktūrinės fondams kitaip, kad paskatintume ekonominę veiklą. Kaip komisijos narys sakė savo žanginėme pasisakymė, jeigu kiekviena MVI įdarbintų po vieną žmogų, tai turėtų labai ženklų ekonominį poveikį. Turime skatinti regionus, kad jie užtikrintų geresnės galimybės MVM pasiduoti struktūriniams fondams. Prioritetiniu pagrindu, ne tik per Jeremy ir Jessica, valstybės tarnautojai nesukurs ekonominės gražos. Reikia užtikrinti geresnės galimybės MVI E, užtikrinti konkurencingumą darbo rinkoje. Veiksmai skirti MVI neturėtų būti laikomi valstybės pagalba, tai neturėtų būti e, pagrindu regioniai administracijai nieko nedaryti MVI vardu. Toliau žodis ponui Karinš. Ačiū pirmininkė. Europai reikia augimo tam, kad sukurtume ekonominį augimą, mums reikia investicijų. Per investicijas atsiras naujos darbo vietos. Europoje turime ribotus finansinius instrumentus skirtus mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurie būtų tikrai geri, kad būtų galima sukurti naujas darbo vietas. Taigi, kur yra problema? mažų ir vidutinių įmonių apibrieštis yra tokia plati, kad ji iš tikrųjų įtraukia visas europinės bendrovės - 99 procentus. Tai reiškia, kad tos įmonės, kurios yra iš tikrųjų mažos, kurios iš tikrųjų susiduria su didžiuliais sunkumais, gaudamos galimybę naudoti struktūriniais fondais, negauna to finansavimo, kurio joms iš tikrųjų reikia būtina peržiūrėti MVI apibriežti tam, kad ji įtrauktų tik mažiausias įmonės, kuriuoms reikia didžiausios paramos. Ačiū. Dabar žodis ponui Torė. Labai ačiū, ponė pirmininkė, kolegės ir kolegos. Turėtume susipažinti su ponu Hanselmanu, kuris prieš 20 metų kartu su trimis kolegomis iš Padebarno įkūrė įmonę, kurioje dabar dirba keletas tūkstančių darbuotojų. E, ši įmonė gavo Šiaurės Reino festivalijos paramą. Tai reiškia, kad tie skatinamieji kreditai iš ties gali padėti. Europoje sąjungoje reikalinga steigimosi parama teikiama parama turėtų tapti mažiau biurokratinę, paprastesnę, e, skatinančią e, inovacijas. Graikija MVI turėtų gauti paramą reikalingą kita bankų sistema, e, taupomosios kasos, galbūt kitos bankų formos. Kalbant apie periferinės šalis, taip pat reikalingas specifinis sprendimas, reikalinga tokia, e, e, dabar e, vystame tokią politiką, pagal kurią stiprinami stiprieji. Ačiū. Dabar ponia Galberč. Ačiū, ponia pirmininkė. MBI situacija sudėtinga, todėl kad jos beveik negauna finansavimo. Europos Sąjungai tai yra didelis uždavinys, kurį reikėtų įspręsti. Reikėtų sutelkti struktūrinių fondų lėšas, paskubinti įgyvendinamus dabar projektus, supaprastinti galimybę naudoti struktūriniais fondais. Reikia veikti skubiai, reikia tučto jau rasti atsakymus į klausimą, ar pakankama parama. Manau, kad ne. Esu įsitikinusi, kad dabartinė MVI apibrieštis yra nepakankama. Siekiant užtikrinti tinkamą galimybę šioms įmonėms naudoti struktūriniais fondais, ponia komisijos nariai, reikėtų pasvarstyti, Ar nereikėtų keisti finansavimo e, taisyklės? Galbūt e, reikalingas avansinis finansavimas, kuris leistų kurti naujas darbo vietas. Ir e, tada iš ties mažos ir vidinės įmonės galėtų įdarbinti 95 milijonus jaunų žmonių. Ponas Paška, Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nary. Mūsų parama yra bet kokiai priemonė, kuri galėtų padėti verslo aplinkai MVI. Turime daug programų skirtų MVI, tačiau mes labai daug apie jas kalbame, labai daug rašome, tačiau dėje rezultatai yra menki praktikoje. Daugeliui MVI vadovauja žmonės turintys menką išsilavinimą ir tai reiškia, kad MVI ir savarankiški darbuotojai turi turėti paprastas taisyklės. Jiems taip pat reikėtų taikyti paprastas atskaitomybės ir mokesčių mokėjimo taisyklės. Turime įdėkti paprastas taisyklės MVI su kuo mažiau biurokratijos. Tokiu būdu valstybės tarnautojai e, mūsų e, šalyse, jeigu to nebus padaryta ir toliau e, piknaudžiaus padėtimi ir gazdins MVI darbuotojus. Jie tikrai kartais gauna didelį malonumą taip darydami. Manau, jog nacionalinės biurokratinės procedūros yra pagrindinė kliūtis MVI. Labai ačiū, dabar suteiksiu žodį poniai Andželėlį. Ačiū, ponė pirmininkė. 23 milijonai MVI Europoje įdarbina 120 milijonų žmonių. Tai yra svarbi gamybos sektoriaus dalis. 95 procentai Italijoje ten yra apie 50 tūkstančių mažų įmonių Mes turime nekelti ribų e, tam, kad įtrauktume e, MVI į apibriežtį. Mes turime palengvinti mažoms vidutinėms įmonėms galimybę naudoti struktūriniais fondais, ypač atsižvelgiant į esamą krizę, kuomet yra labai sunku gauti paskolas. Yra didžiulė biurokratija, daugybė sudėtingų procedūrų, dėl kurių yra atkratomi galimi naudos gavėjai. Net ir Vokietijoje, kurioje ypač veiksmingai naudojamasi bendrijos fondais, yra atsiliekama nuo veiksmingo šių fondų panaudojimo. Man atrodo, mes neturėtume laikyti MVI antrarūšių verslu. Ačiū. Ačiū pirmininkė sako ponė Andres Barėja. Esame tikrai dėkingi už galimybę aptarti šį klausimą su tarybos atstovais. MVI tikrai yra tikrai svarbios Europos ekonomikai. Dėl krizės mums ypač reikia augimo, turime sutelkti dėmesį į jį. 23 milijonai MVI žvelgia į mus. Jos užtikrina didžiausias darbo vietas. Reikia joms pasiūlyti kredito galimybės ir aš tikiuosi, kad tai bus, kad buvo pažadėta, kad birželio mėnesį tai jau bus padaryta ir bus sumažinta biurokratija. Dabar gegužė noriu paklausti, kas padaryta užtikrinant geresnės kredito galimybės MVI, kokias e, MVI paramos priemonės įdėgėte. Ar galite paminėti nors vieną konkrečią priemonę skirtą kovai su jaunimo nedarbu? Mes išgyvename vis sunkesnę krizę. Pirmininkas toliau, ponė Mazij Kukovič. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovani gospod komisar. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos narė. Šiandien svarbiausias greitis toms įmonėms, kurios kovoja dėl išlikimo, dėl plėtros. Tuo tarpu institucijos reaguoja kiek per lietai. MVI priklausomos nuo laiko, nuo supaprastintų procedūrų. Jei mes norime paskatinti daugiau žmonių tapti versliais, tai reikia suteikti jiems ir daugiau žinių, reikia suteikti galimybę mokytis. 60 procentų visų jaunų žmonių e, dar neturėjo galimybės tobulinti savo kvalifikaciją verslumo srityje. 23 milijonai įmonių nesinaudoja e, visais informacijos kanalais. Ačiū, ponas Von. Pone pirmininkė, pone komisijos nary, pone ministrė, MVI yra Europos ekonomikos stuburas. Deja, krizė skaudžiai e, palėtė MVI ir ateityje e, daug MVI neturės galimybių naudoti struktūriniais fondais. Tuo tarpu šių fondų teikiama parama yra vienas svarbiausių įmonių finansavimo šaltinių, užtikrinančių darbo vietų išsaugojimą ir augimą. Todėl manau, kad ateityje labai svarbu užtikrinti nesumažintą sanglodos fondų biudžetą. Labai svarbu, e, kad jau pirmaisiais įmonių steigimuose etapais būtų užtikrinama tinkama parama. E, tai galima padaryti per veiklos programas Tuo pačiu reikėtų atsižvelgti į atskirų regionų specifiką. Pone Flešikova Benjova. Labai ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nary. Šių diskusijų pradžioje esu tikra, sutarsime, sutarėme, kad MVI yra Europos ekonomikos stuburas. MVI dirba daugiausia darbuotojų. Ir taip yra todėl kad didžiosios įmonės yra įsteigusios savo būstinės Azijos šalise dėl, dėl tam tikrų su kaštai susijusių dalykų. Tai yra netinkamai ir aš manau, jog ateitie mes turėsime aptarti ir šį klausimą. Ekonomikos krizė smarkiai smogė MVI. Nepaisant to, šiuo metu jos kovoja dėl savo išlikimo ir vis dėlto jos sėkmingiau veikia negu kad didžiosios įmonės, jos lengviau prisitaiko. Deja, mažoms ir vidutinėms įmonėms yra daug sunkiau gauti finansavimą negu kad didžiosioms įmonėms. Atsižvelgiant į didžiulę MVI svarbą Europos ekonomikai, mes turime rasti naujų būdų, kaip būtų galima pasinaudoti struktūriniais fondais. Turime panaikinti biurokratinės ir administracinės kliūtis ir turime leisti MVI pasinaudoti paskolomis. Atsiprašau, nematau laikrodžio, bet kadangi, ponė pirmininkė, jūs jau mojojate, manau, jog aš turiu baigti. Ačiū. Paskutinė kalbėtoja, ponė Sančias Smith. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nari, mėly kolegos. Atrodo, kad žiniasklaida vis labiau kalbama apie e, ilgalaikės augimo strategijos svarbą. Tačiau mes apie tai kalbame, sakome, kad tai yra mūsų politikos dalimi jau daugelį mėnesių. Reikia geriau išnaudoti vieša, viešuosius fondus, užtikrinti darbo vietų kūrimą, ypač MVI. Todėl reiktų priminti, kad 23 milijonai MVI veikiančių e, Europoje yra pagrindinė Europos organizmo dalis Ir reikia rasti galimybių jas finansuoti, nes dabar situacija tik blogėja. Jau vasario mėnesį mes kalbėjome apie e, regionų, regioniams skirtų fondų panaudojimą, kad sumažintumėme e, jaunimo nedarbą. O kovo mėnesį pakartojame tai, ką jau ir taip žinojame. Fondų panaudojimo supaprastinimas yra sudėtingas dalykas, ponė komisijos nary. 27 milijardai eurų buvo numatyti MVI. Ir dabar nėra laikas kalbėti apie sunkumus iškilusius MBA, tiesiog reikia atsižvelgti į jų poreikius ir taip įgyvendinti kitokią politiką. Ačiū, dėkoju visiems kalbėtojams ir dabar e, galutiniams išvadams suteiksiu žodį komisijos nariui ponui Han. Ačiū, ponia pirmininkė, Ponios ir ponai parlamento nariai, noriu padėkoti už diskusijas. Per dvi su pusę minutės nesugebėsiu išsamei atsakyti į visus pateiktus klausimus, tačiau atsakysiu juos raštu. E, tačiau noriu atkreipti dėmesį keletą svarbiausių jums rūpimų klausimų. Pirmiausia, dabartinis finansavimo periodas taip. Vyksta restruktūrizavimas, tačiau valstybės narės pačios taip pat turi teikti pasiūlymus. Galite būti tikri, kad e, komisija ne tik geranoriškai, tačiau ir labai palankiai vertina visus pasiūlymus susijusius su MVI e, finansavimo bei e, užimtumo skatinimo. Noriu paprašyti jūsų paramos, galėtumėte kalbėti šią temą ir savo rinkiminėse apygardose. Kitas klausimas tai yra būsima MVI parama. Būsimų finansavimo, e, finansavimo periodų yra e, numatytas ir mažiausią biudžetą turinčių MVI finansavimas. Aš kalbėjau apie 80 procentų pažengusių regionų finansavimą ir 50 procentų skurdžiausių regionų e, finansavimą. Mes esame kritikuojami ir jei jūs iš ties mat, manote, e, kad reikia investuoti į MVI inovacijų kūrimo, mokslo tyrimo srityje, tai siūlykite naujus pasiūlymus. Mes manome, kad bendromis pastangomis galime ieškoti palankiausių sprendimų atskiriems regionams, ieškant tinkamiausių finansavimo priemonių. O tie, kas kritikuoja, kad struktūrinių fondų įsisavinimas yra per lėtas dėl pačių procedūrų, dėl galutinių naudos gavėjų. Taip, aš sutinku su tuo, kad tas finansavimo įsisavinimas yra per dėmlėtas. Dabar pirmoji būsimo finansinio programavimo eilutė yra numa, tiksliau joje numatyti 500 milijardų eurų ir mes sieksime, kad ši suma iš ties būtų panaudota būsimo finansinio programavimo laikotarpiu. Tokiu būdu siūstume labai gerą signalą savo pilietėms ir piliečiams bei rinkoms. Būtų galima aiškiai e, matyti, kokios rytis bus finansuojamos, o tai sukurtų naują postumį augimui. Augimas e, taptų realiu veiksmu. Ačiū. Finally, Ačiū ir galiausiai ponas Vamen. Ačiū. Šiandien buvo kalbėta apie tai, kad reikėtų supaprastinti MVI galimybę naudoti struktūrinės fondais. Buvo kalbėta apie MVI apibriežtį. Atsižvelgiant į ekonominę padėtį, aš norėčiau uh, pasakyti štai ką. Galimybė naudoti struktūrinės fondais MVI yra itin svarbi, būtent ji apsprendžia ekonomikos augimą, todėl kad MVI vaidmuo ekonomikoje yra labai didelis. Pirmininkaujantį valstybę dabar e, rengia rizikos kapitalo įmonių finansavimo rėmimo teisės aktą. ES yra kuriama gera aplinka MVI plėtrai. Mes ir toliau stengsimės e, sukurti kuo geresnės galimybės, kad MVI auktų ir klestėtų. Noriu padėkoti ponui Benson, poniai Kriel. Aš su didžiausiu susidomėjimu klausiausi jūsų pasisakymo apie energijos efektyvumo skatinimo programas, apie tai, kaip reikėtų kurti daugiau darbo vietų būtent šiame sektorijoje. Šie prie prioritetai yra ir mūsų pirmininkaujančios Danijos prioritetai. 2008 m. smulkaus verslo aktas pateiktas komisijos buvo svarbus žingsnis į priekį. E, tai reikia pabrėžti. Pirmininkaujantį valstybę taip pat stengiasi supaprastinti esamas taisyklės e, Mes tengiamės, kad MVI paprasčiau įsisavinantų struktūrinių fondų paramą. Tai labai svarbu, kuriant vieningą vidaus rinką. Trečia, Kalfin, Vanisteroj ir kitiems norėčiau atsakyti štai ką. Būsimasis finansinio programavimo periodas uh, bus orientuotas į augimo skatinimą, naudojimąsi struktūrinės fondais, tačiau reikia labai aiškiai apibriežti ir tikslus. Pirmininkaujanti Danija svarsto būsimą finansinę programą laikotarpį iki 2020 metų. Aš noriu padėkoti visiems už bendradarbiavimą ir jau dabar džiaugiuosi, kad visi iš vien kartu su komisija ir jumis pasieksime, kad MVI ES vėl galės aukti, bus sukurtos naujos darbo vietos milijonams jaunų žmonių, kurie tikisi iš mūsų rezultatų. Ačiū. <clears throat> Ačiū komisijos nariui, tarybos atstovui, taip pat kolegoms. Diskusijos šią temą baigtos. Ir dabar pereiname prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Komisijos pirmininko pavaduotojas ir vyriausias įsigaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai e, pareiškimo dėl padėties Ukrainoje ir Julijos Timašenko atvejo. E,